Colleghi, buongiorno. Io vorrei. I will start the meeting even though we are not. Pradėsime posėdį. Oggi abbiamo un, eh, numerosi cambiamenti all'ordine del giorno dovuti a. Eh... Darbotvarkėje šiandien labai daug pakeitimų. Todėl kad kai kurie kolegos ir kai kurie peticijų teikėjai tiesiog negalėjo atvykti. Metinė ataskaita mūsų komiteto darbą, darbo yra vienas iš mūsų klausimų, bet mes kalbėsime apie struktūrinius fondus, apie neįgaliųjų teisės, apie uh, Prancūzijos Notre-Dame de Lyon oro uostą, apie Kiprą ir nuosavybės santykius tenais, apie iš ankstinę pensiją bei eksperimentus su, gyvūnus, kosme, su gyvūnais kosmetikos srityje. Toks buvo planas, bet mums nepavyks jo visiškai tiksliai laikytis na, buvo išsakyta daug įvairiausių prašymų ir mes aptarėme tai su koordinatoriais vakardienos posėdėje. Mes kai ką pakeitėme vietomis ir tuos pakeitimus jums išsiuntėme. Penktasis klausimas - Galicijos vizito ataskaitos svarstymas buvo perkeltas į vėlesnį laikotarpį, kadangi dar nėra parengta galutinė ataskaita. Taip pat ir direktyvos svarstymas yra perkeltas į 15 klausimą, nes kolega, kuris rengia pranešimą šiuo klausimu, to paprašė. Pradėsime nuo 13 darbo atvarkės punkto susijusio su dviem vėjo jėgainių parko statybos projektais Čekijos pasienio regione. Šitas klausimas jau buvo vieną kartą perkeltas į vėlesnį laikotarpį, taigi mes dabar jau jį pradėsime nuo jo. Taip pat diskutuosime aštuntąjį darbo atvarkės punktą, peticiją dėl netinkamo struktūrinių fondų lėšų naudojimo susijusios su neįgaliaisiais. Tai bus antrasis punktas. Toliau kolegos Macmillan Scott pranešimas dėl mūsų veiklos metinės ataskaitos. Tikėtina, kad šį klausimą svarstysime maždaug be 15.11 dar iki koordinatorių susitikimo. Toliau šiandien po piet svarstysime koordinatorių posėdžio sprendimus ir kolegos Kauntis pranešimą. Taip pat yra pateikta peticija dėl Prancūzijoje statomo oro uosto. Yra atvykę daug šios peticijos teikėjų. Aštuntas 17, 18 ir kiti punktai taip pat bus svarstomi ir šiais klausimais peticijų teikėjai taip pat yra atvykę. Daugiau tarsi ir nematau pakeitimų, dabar noriu jūsų paklausti, ar jūs norit ko nors pasakyti. Pone Ždanoka, aš nieko nesupratau, gal galėtumėt e, pakartoti vis tik, kokia bus šiandien svarstamų klausimų seka, kad galėčiau tą seką galutinai suprasti. Allora, eh, io ripeto, l'ufficio. Taip, pakartosiu dar kartą, kad būtų aišku. Sekretariatas išdalino jums pakeistą darbo tvarkę. Pradėsime nuo 13 punktų pažymėtos peticijos. Toliau pereisime prie 8, 9 ir 10 klausimų. Paskui prie e, Makmilano Skoto pranešimo. Toliau vyks koordinatorių posėdis, o po pietų pradėsime nuo pono Huntis e, nuomonės. O paskui keturioliktas punktas. Tvarkoj? Ar pritarėte darbo tvarkės projektui? Tvarka. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Sausio posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu nebūtų prieštaravimų, laikysime, kad e, patvirtiname šį protokolą. Trečiasis. Punktas pirmininkės pranešimai, e, gautas prašymas, kurį pateikė ponas Mayer kad e, dvi peticijos išliktų atviros e, dėl mineralinių alyvų. Na ir e, paskutinis pranešimas komiteto nariams ir mūsų personalui yra apie pono Busutilo pranešimą mums, kad jis uh, kadangi išrinktas į Maltos nacionalinį parlamentą, paliks e, mūsų komitetą. Ir tikrai aš mielai nusiųsiu jam mūsų pasveikinimus gavus naują postą ir palinkėsiu jam gero darbo. Aš manau, kad ir komiteto nariai, ir sekretoriatas, ir ES piliečiai jam linki kuo geriausias kloties. Na, o dabar tada pereikime prie mūsų pirmojo svarstytino punkto pakeistoje darbo tvarkėje. Dabartinės darbo tvarkės 13 punktas. E, peticija numeris 1160 2009. Tai aš suteiksiu žodį mūsų pranešiai iš komisijos. Labas rytas, ponė pirmininkė. Komisija nuo 2009 metų stebi šį projektą nuo to laiko, kai gauta peticija. E, eina kalba apie ES ketvirto straipsnio e, sutarties e, ketvirto straipsnio įgyvendinimą ir buveinių direktyvos 63 straipsnio įgyvendinimą tas projektas, kuris vykdomas, nebuvo gavęs tinkamo leidimo. Ir kadangi esame gavę keturis konkrečius e, klausimus iš pono Jar, aš norėčiau trumpai sureaguoti į tuos klausimus. Pirmasis susijęs su įvertinimu iš Vokietijos ir Čekijos pusės. E, Čekijos e, valdžia turi įvertinti projektą, e, Vokietijos valdžia e, turi būti informuota pagal direktyvos 7 straipsnį ir e, taip kaip 75 straipsnėje numatyta, e, Vokietijos e, gyventojai turi būti apie tai informuoti. E, Antras klausimas. Dėl e, galimo skundo e, komisija analizavo Čekijos aplinkos agentūros tinklapyje paskelbtą informaciją ir nerado ten kokiu nors trūkumu. Trečia, e, galimas Europos teisės pažeidimas e, Ar komisija žino apie kokius nors skundus? Ne, komisija tokių skundų nėra gavusi kol kas. Na ir kitas klausimas buvo apie tai, ar e, projektą remia ES fondai, e, kadangi e, tinkamas procedūros nebuvo atliktas, tas projektas negali būti remiamas E, iš ES fondų. Ponas Jar. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Jums už tai, kad Jūs galėjote perkelėti šį klausimą į darbo tvarkės pradžią. Pradėsiu iš karto nuo problemos. Komisija formaliai teisingai atsakė į klausimą, tačiau problema yra visai netokia. Nebejotinai tai yra projektas, kurio poveikis yra tarptautinio pobūdžio. Jis šitas vėjo malūnų parkas su 18 vėjo malūnų statomas pasienyje ir bus tik 135 metrai nuo sienos. Tai yra ir paukščių apsaugos zona, kurioje šis parkas bus statomas, bei mūsų gamtos parko prieigose. Taigi šis parkas pažeidžia galėtų pažeisti gamtos pusiausvyrą ne tik tai Čekijoje, bet ir Vokietijoje. Taip pat, žinoma, ir landšaftas bus sudarkytas. Ir be to atkreipčiau dėmesį į tai, kad likščioliniai projektai ir Vokietijos, Čekijos projektai rėmėsi tokiu labai atsargiu principu, kuri, kuris buvo taikomas ir atsižvelgiant į turizmo poreikius. Bet to tai yra draustinio zona, kurioje gyvena įvairios rūšys paukščių ir gyvūnų, kurių apsaugai taip pat reikia skirti dėmesio. Žinoma, komisija teisingai atsakė, kad dabar vyksta tyrimo procesas, yra išaiškintos visos taisyklės ir vėjo malūnai statomi Čekijos pusėje ir Čekija atsako už projekto įgyvendinimą. Tačiau atsiranda tam tikras prieštaravimas tarp to, kaip projektą vertina Čekijos institucijos ir Vokietijos institucijos. Paprastai kalbant, čia kalbame ne apie įsitikinimus ir ne tik apie piliečių judėjimą, kuris irgi žinoma egzistuoja, bet kalbam apie visiškai skirtingus oficialių institucijų vertinimus. Ir tokiam kaip aš, na, gana apsišvietusiam, nors ir ne ekspertui, kyla klausimas, ar gali būti, kad tas pats teisės aktas, Europos teisės aktas, taip skirtingai interpretuojamas dviejose institucijose. Taigi noriu paklausti komisijos, ką tokiu atveju reikia daryti. Kai turim tokį projektą, vienas rytis, viena šalis, žinoma, turi e, visas kompetencijas šiuo atveju, kadangi tai yra daroma jos teritorijoje, tačiau kita šalis, kuri yra visai netoli nuo tos teritorijos, visiškai skirtingai vertina tą projektą, abi jos pasiekia savo vertinimais visiškai skirtingų rezultatų. Ką daryti tokiu atveju? komitete mes dabar kaip tik svarstome poveikio aplinkai direktyvos atnaujinimą. Ir paprastai tokiuose tarpvalstybiniuose projektuose yra derinami veiksmai. Tuo tarpu čia man susidaro įspūdis, kad Čekija grinai politiškai mėgina prastumti šį vėjo jėgainių projektą. Taigi noriu paklausti, ką daryti, kai dvi valstybės narės visiškai skirtingai interpretuoja poveikį aplinkai, kalbant apie tą patį projektą. Kitas klausimas. Sudėtingas klausimas vėjų jėgainio atžvilgių yra toks. Kai projektas bus patvirtintas, jeigu jis bus patvirtintas, jis bus vykdomas ir po to bus, sakykime, nustatyta kokiu nors pažeidimu, būkime atviri, po pusės metų ta jėga, tas jėgainių parkas jau bus pastatytas, jis atsidurs tame kraštovaizdyje, atsiras tenai ir tada jau nebus galima nieko gražinti atgal. Taigi, klausimas yra toks, ar būtent tokiais atvejais, kurie, kai projektai įgyvendinami labai per trumpą laiką, nereikėtų ypatingai atidžiai patikrinti, ar laikomasi visų taisyklių, nes jeigu tą darysime tik tai vėliau, tai projektas jau bus pasibaigęs ir viskas jau bus padaryta. Ir galiausiai mums liks tik tai piniginė išeitis, tai yra bus kompensuojama pinigais kažkokia padaryta žala. Taigi kitas klausimas, kaip galima garantuoti, kad būtent tokie projektai yra labai atidžiai įvertinami, nes po to jau grįžti atgal į pirminę padėtį nebebus įmanoma. Ir trečias klausimas, kaip komisija vertina galimybės piliečių iniciat... rengti piliečių iniciatyvas? Dabar lygi šiol aš kalbėjau tik tai apie valstybinės institucijas, kurios labai, laikosi labai skirtingo požiūrio šio projekto atžvilgių. Kitas klausimas yra, ką gali nuveikti piliečių iniciatyvos, kurios jau įsitraukia į šį procesą, ką, jie, ką žmonės gali nuveikti, jeigu jie mano, kad oficialių institucijų pozicija visiškai prieštarauja jų pačių nuostatoms. Į ketvirtąjį klausimą komisija atsakė. Aš suprantu, kad Čekija kol kas dar nėra gavusi finansinės pagalbos vėjų jėgainių parko statybai iš ES. Taigi, baigdamas noriu dar kartą konstatuoti, kad komitete mes turim svarstyti atidžiai svarstyti klausimus dėl poveikio aplinkai vertinimų tarp valstybinių projektų atveju, kai vienas projektas vykdomas labai arti kitos šalies sienos. Ne visuomet naudinga yra perduoti visą sprendimų prieimimo naštą tik tai vienai valstybei, nes kita valstybė gali stipriai nukentėti. Ypač tuo met, kai projekto poveikio vertinimas yra toks skirtingas. Dėkoju. Jar, il um, reprezentat. Ačiū, kolega Jar. Žvelgiu į komisijos atstovus. Ar jūs jau esate pasirengę atsakyti šios klausimus? Aš jau minėjau šitas projektas įgyvendamas pagal ES teisės aktus, pagal ES direktyvą ir taip pat e, pagal konvenciją. Ir pagal šios įstatymus e, Čekija gali įvertinti šios projektus, o Vokietija turi būti informuota apie gyvenimą projektą ir Vokietijos visuomenė taip pat turi teisę turėti būti įtraukta į projektavimo procesus ir, žinoma, Vokietijos visuomenė turėtų būti įtraukta į šiuos procesus, informuojant ir, žinoma, dalyvauti viešuosiuose diskusijose, kurios buvo organizuojamos šių metų vasario mėnesį ir diskusijų metu visi šie klausimai buvo iškelti. Jeigu komisija būtų gavusi arba gautų kokią nors e, skundą, tai tuomet jie jį labiau išsameu išnagrinėtų, tačiau Vokietijos įvertinimo mes negalime priimti kaip Vokietijos įvertinimo, kadangi jis buvo atliktas ne pagal ES teisės aktus. Taigi tai būtų atsakymas į pirmąjį klausimą dėl e, projekto užbaigimo. Kol kas projektas dar nėra patvirtintas, jis iš esmės neegzistuoja, nors yra tikimasi, kad Euro e, Čekijos e, institucijos pateiks išvatas dėl galimo poveikio aplinkai, šiuo metu komisija dar nepastebi jokių ES teisės aktų pažeidimų. Iki šių mėnesio pabaigos Čekijos e, vyriausybės institucijos turi pateikti vertinimą ir turi taip pat e, vertinimą apie galimą poveikį abiem pusėms ir Vokietijai, ir Čekijai, ir po to komisija galbūt komisija galės priimti kokį nors sprendimą, jeigu pastebės, kad kas nors yra padaryta netinkamai. Dėl piliečių uh, iniciatyvų. Komisija pritarė šiai iniciatyvai, tačiau labai svarbu, kad būtų laikomas visų teisės aktų, kad Čekijos e, institucijos pateiktų visus projektų dokumentus vokiečių kalba ir kad Vokietijoje būtų galima organizuoti piliečių apklausas ir žinoma, Vokietijos piliečiai turi turėti teisę dalyvauti šiame aptarimo procese. Yeah. Ja, viel, äh, viel dank, auch nochmal viel dank an die. Dėkoju. Ačiū ir komisijai už atsakymus. Komisija, žinoma, teisi. Sakydama, kad sprendimas, galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Jis turėtų pri, būti priimtas mėnesio pabaigoje. Ir tik tada galima bus apskūsti tą sprendimą. Tačiau aš reikalauju, kad po to, kai tas sprendimas bus priimtas ir atrodo, kad jis tikrai bus priimtas remintis politiniais sumetimais Čekijoje ir greičiausiai parkas, vėjo gainių parkas bus statomas. Taigi aš tik tai galiu paprašyti, kad skundai, kurie bus pateikti po to, būtų tikrinami kuo greičiau, nes jeigu jie bus tikrinami du metus, tai tas vėjo jėganių parkas jau seniai bus pastatytas ir iš esmės jau neturės jokios reikšmės, ar tie skundai buvo pagristi ar ne. Tačiau, kaip supratau, komisija ketina nagrinėti skundus ir ketina tą padaryti greitai. Kitas dalykas. Galima iš vienos pusės dėti labai daug pastangų kartu su valstybėmis narėmis ir apibriežti draustinių teritorijas Tačiau, kai jau tai padarome, tai tuo met turėtume ir eiti ir toliau ir nestatyti tam tikrų objektų tuose zonuose. Nes jeigu taip paprasta pastatyti draustinyje ar kažkokioje saugomoje teritorijoje tokį objektą, tai kam tada reikia tų teritorijų apibriešties? Aš manau, kad saugomos teritorijos turėtų būti tokios teritorijos, kurios kuriuose neturėtų būti vykdoma tam tikra veikla ir tai būtų priimtina abiems šalims. Na, kitas klausimas, aišku, komunikacijos gerinimas. Čia dar reikia daug padaryti ir komisija sako, kad dialogas vyko pagal teisės normas, bet aš dėl to dar paprašyčiau palikti šią peticiją galioti tol, kol nebus priimtas galutinis sprendimas, o paskui Mes apie tai kalbėsime dar kartą. Todėl noriu paprašyti komisijos, kad tada, kai bus priimtas sprendimas statyti jėgainę kaip tikėtina, komisija patikrintų visus nusiskundimus, kurie bus pateikti ir dar kartą pažiūrėtų, ar tikrai sprendimas buvo priimtas laikantis visų ES teisės normų. Ačiū. Paliksime šitą peticiją galioti toliau. Kadangi ir komitete dar reikės įsigilinti į šį klausimą taip, kaip siūlė pareiškėjas. Ir dabar palaukėsime, pažiūrėsime, kokia bus įvykių seka ateityje. Tačiau po tam tikro laiko paprašysime atsakymo iš komisijos, jeigu piliečiai dar kartą kreipsis į mus. Taigi, tai buvo pirmasis mūsų klausimas, o dabar antrasis. Tai yra aštuntas, aštuntoji peticija. Judith Klein pateikė šią peticiją, tai yra Vengrijos atstovė. Aš nučiau jai suteikti žodį ir pristatyti šią peticiją, suformuoti problemą. Very much. Uh, Dėkoju. Mūsų peticija yra apie neteisingą struktūrinių fondų panaudojimą kai kuriuose valstybėse narėse, kai e, ir toliau e, negalę turinčių žmonės stengiamasi segreguoti globos namuose. E, pinigai nėra investuojami tam, kad jie galėtų gyventi savo vietos bendruomenėse. E, konvencija dėl neįgalių teisių dabar tapo ES teisės dalimi ir ji suteikia neįgaliems žmonėms galimybę gyventi bendruomenėse. Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai ES fin, finansavimo Fondų investavimas į globos namus yra ES teisės pažeidimas. Mes e, turime atsižvelgti į tų žmonių nuomonę apie tokias investicijas ir aš tikiuosi, kad šiame posėdėje dalyvaujas gali imtis veiksmų šiai padėčiai ištaisyti. Aš norėčiau parodyti nedidelį video filmą apie tai. The lights. Yeah. Could we switch off the lights? They just uh, should I just play? No.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 într-un orfelinat unde ei bătaie, injecții și mai multe chestii. Ja mislim da bi bilo najbolje da ne ulažu u institucije i da ne ulažu u obnovu institucija, već da ulaže u zajednicu i da se u zajednici naprave službe podrške koje bi same osobe sa invaliditetom mogle doći i tražiti neku pomoć i uslugu koja mu u tom trenutku treba.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 pačoj kadeći popunila sve svoje rupe u životu u šest godina. Znači, putujem, radim, družim se, kuham. Koji sve drugi ljudi? Ceea ce văd e că statul român vorbesc de instituții ca să vadă lumea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 Štokog hoću, ali ako ja to ne pretvorim u tijelo, u praksu od te priče nemam nikakve koriste, tako da mislim da je da na neki način lecmjere od Evropske unije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 So are, uh, committee... Taigi mes prašome, kad uh, šitas komitetas šią peticiją paliktų galiojančią ir norėtume, kad uh, perduotų ją taip pat biudžeto komitetui tolesniai analizai. Dėkui. For the commission, the floor to Mr. Ralph Michael. Komisija, ponas Ralph Michael. Dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę mm, pakomentuoti šį klausimą. Tai sudėtingas ir jautrus klausimas. Komisija jį analizuoja per pastaruosius penkis metus jau tai daro ir per penkias, e, kelias minutės aš galiu tik tai keletą tezių paminėti apie tai, kokiu žingsniu mes imamės Europos komisijoje tiek šiame finansinėme laikotarpyje, tiek kitame mes e, išsamesnius e, paaiškinimus galėsime jums atsiųsti raštu. Visų pirma, kalbant apie politikos formavimą šioje srityje, tai e, e Nuo 2008-2009 metų mes šį procesą pradėjome, kai užimtumo socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaras ponas e, Špidla e, užsakė studiją apie e, pereimą nuo globos institucijose prie globos bendryjose. Ir tai iškėlė e, šitą problemą į e, politikos darbotvarkę. Yra 2009 metų dokumentas šią temą. Ir dabar aš perėsiu iš karto prie struktūrinių fondų panaudojimo, nes dabartinėme programavimo laikotarpyje nuo 2007 metų iš tikrųjų yra keletas valstybių narių, kur pinigai buvo numatyti infrastruktūrai tiek e, socialinėme, tiek sveikatos apsaugos sektoriuose. Ir e, regionų generalinio direktorato nuomonė tie pinigai iš tikrųjų turėtų būti panaudoti pereinant prie globos, kuri remtųsi bendruomenėmis. Tiesą sakant, komisija gana aktyviai veikė ir konkrečiai Bulgarijos ir Vengrijos atvejais, kurie čia ir buvo paminėti, stengdamasi užtikrinti, kad tie projektai, kuriuos mes remiame dabartinėme uh, programavimo laikotarpyje būtų atitinkamai koreguoti. Bulgarijoje su nacionalinės valdžios institucijomis apie tai diskutavome. Dabar ten imamas veiksmų sprendžiant e, vaikų globos institucijų pro, e, problemas e, ir numatyta programa pereinant per 15 metų nuo vaikų globos institucijose prie globos bendruomenėse. Eina kalba apie būsto centrų, socialinės infrastruktūros statybą, apie papildomų paslaugų teikimą vietoj dabartinės institucinės globos. E, Vengrijos atveju e, peticijos autoriai apie tai daugiausia žino, tai e, tas pereinamasis darbas toje šalyje taip pat vyksta ir komisija jau 2009 metais ėmėsi veiksmų. Matėme, kad nėra aiškios strategijos dėl institucionalizavimo užbaigimo ir mes paraginame Vengrijos valdžios institucijas e, sudaryti strateginius planus, ypatingai kai kalbama apie žmonės, kurie yra globojami didelėse institucijose. Komisija suorganizavo keletą seminarų Vengrijoje, taip pat konsultavosi su ekspertais toje ad hoc grupėje, kurią sudarė komisaras Špidla. Ir mes e, dirbame drauge su valdžios atstovais siekdami užtikrinti, kad e, finansavimas būtų uh, tinkamai panaudojami tą deinstitucionalizavimo strategiją įgyvendinant. E, dabar sukurta ir atitinkama institucija, kuri tuo užsijima ir ji dirba bendradarbiaudama su e, tomis institucijomis, kurios atsako už e, atitinkamus infrastruktūros kūrimą Vengrijoje. Yra taip pat nemažai veiksmų, kurių imamasi stengdamiesi sustiprinti e, bazę, kuri reikalinga e, šiai programai įgyvendinti per e, kitą programą laikotarpį, mes ketiname finansuoti socialinės sveikatos apsaugos srityje veiksmus, kurie prisidėtų prie to pereimo nuo globos institucijų prie bendruomenių. Globos e, mes tengiamės užtikrinti, kad finansavimo e, efektyvumas padidėtų, taikome tam e, tikrus ex ante reikalavimus, reikės atsižvelgti į žmonių su negale interesus ir panaudojant fondus į tai būtina bus privalomai atsižvelgti. Turiu pasakyti, kad e, ne visi komisijos pasiūlymai yra remiami taryboje. Antra vertus, mums reikia ir e, tam tikro teisėkuros pagrindo, mums reikia tam tikrų gairių tai strategijai gyvendinti praktikoje. E, Špidla ekspertų grupė autonomiškai parengė e, bendras e, europinės gairės e, apie pereimą nuo globos institucijose prie globos bendruomenėse. Tos gairės yra publikuotos. Ten yra komisaro Han įžanga Ir greta to mes rengiame ir e, tam tikras vidinės gairės, e, kaip e, tas nuostatas įgyvendinti praktikoje. Tai nėra visiškai paprastas dalykas, reikia įsivaizduoti, ką iš tikrųjų tai reiškia, ar e, reikia nustatyti tam tikras sąlygas institucijų finansavimui. E, į tai e, reikėtų pažvelgti labai rimtai ir būtent tuo mes dabar ir užsiimame. Dėl grįžtant prie dviejų kitų atvejų, e, kurie susijęs su Rumunijos ir Slovakijos e, projektais, mes paprašėme tų valstybių e, pateikti informaciją apie finansuojimus projektus, laukime informacijos iš Slovakijos. E, Rumunijos atveju pasakyčiau, kad e, yra apie 50 projektų, kurie e, yra skirti neįgaliesiems. E, ten yra dvi kategorijos - socialiniai daugia tiksliai centrai ir taip pat gyvenamųjų centrų patobulinimo projektai. Aš matau, kad tose peticijose išreikštas būkštavimas, kad didelėse institucijose gali būti pažeidinėjimas žmogaus teisės ar elgiamasi netinkamai su tais žmonėmis. Mes tokių duomenų neturime. Jeigu būtų konkrečios informacijos apie tai, aš e, patarčiau, e, kad e, tada tuos dalykus reikėtų visų pirma adresuoti valdančioms institucijams arba atsiųsti skundus komisijai su konkrečiais atvejais, jeigu jaučiama, kad yra projektų, kurie yra finansuojami, bet e, kurie e, gali vesti prie nežmoniškų sąlygų ar žeminančių sąlygų tuose institucijose. Dėkuoju, žodis Pone Tanoka. Dėkuoju. Štanoka. Aš norėčiau padėkoti nevyriausybinio organizacijų atstovėms, kurios pristatė šitą peticiją ir ėmėsi iniciatyvos. Aš manau, kad šita peticija yra labai svarbus argumentas mums toliau kovoti už horizontalią direktyvą draudžiančią bet kokią diskriminaciją, įskaitant ir diskriminaciją dėl neįgalumo. Iki šiol dar nebuvo susitarta tarybos, atro, tai ne tarybos problema, bet atrodo, kad komisijos problema apsisprendžiant, ar tokia direktyva bus pateikta. Mes galime laikytis Junktinių tautų konvencijos, tačiau būtų geriau, kad turėtume savo uh, teisės aktus. Ir tai yra didžiausia problema dabar, kadangi jų nėra. Taigi aš pritariu siūlymui, kad reikia suformuluoti įvairias sąlygas, kad būtų sutiktas finansavimas iš struktūrinių fondų. Tačiau aš nelabai gerai supratau komisijos atsakymo. Jūs minėjote Vengriją, taip pat paminėjote ir Rumuniją. Tačiau ar jūs vadovaujatės tokiu atrankos būdu, ar jūs apskritai turite pakankamai priemonių nustatyti tam tikras sąlygas kiekvienai valstybė nariai? Atsiprašau, patikė klausimą, dabar turite balsuoti lybės komitetą. Thank, thank you very much. Uh, Gond. Aš taip pat norėčiau pasakyti, uh, keletą žodžių. Aš esu psichiatrija, taip pat buvau socialinių reikalų ministrė. Norėčiau pasakyti, kad istoriškai vertinant tai labai svarbus klausimas, kadangi daugelį centrinės ir rytų Europos valstybių e, žmonės su negale, su proto negale dažniausiai būdavo apgyvendinami didžiulėse institucijose specialiuose įstaigose ir todėl labai svarbu, mano manimu, invest, būtina investuoti į iš socialinių fondų, iš struktūrinių fondų į socialinę infrastruktūrą bendruomenėse, kadangi tose didelėse įstaigose e, būdavo labai daug žmonių ir ten buvo pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, šitie vaizdai parodyti patvirtino, kad yra didelių problemų tokiuose įstaigose. Jūs kalbėjote apie e, sąlygas dėl finansavimo, ypač kai valstybės suformuoja savo strategijas dėl priežiūros bendruomenėse tokių asmenų prieš patvirtinant paraišką gauti finansavimą iš struktūrinių fondų reikia nurodyti, kokius klausimus būtina išspręsti. Kita vertus, jeigu šiuose valstybėse paklaustumėte visuomenės atstovų nuomonės, ar verta investuoti į tas didžiulės infrastruktūras, tai galiu pasakyti, kad susitikusi su didelių miestų merais, kurie dažniausiai naudojasi fondų lėšomis, jie labai mielai e, steigtų tokias didelės įstaigas, kadangi jie siekia bendruomenėje įkurti darbo vietas, tačiau tai nereiškia, kad jie puikiai pasirūpintų neįgaliais ar senyvo amžiaus žmonėmis. Todėl labai svarbu užtikrinti skaidrumą, reikia turėti labai aiškę statistiką apie tai, kokiam tikslui yra leidžiamos e, struktūrinių fondų lėšos, taip pat reikėtų įsigilinti, ar laikomasi tarptautinių konvencijų teisės aktų ir žinoma reikia užtikrinti stebėseną, kad būtų turimas aiškus vaizdas apie struktūrinių fondų e, panaudojimą. Ir žinoma, labai svarbu užtikrinti, kad gavus finansavimą iš struktūrinių fondų būtų teikiama konkreti pagalba neįgaliems asmenėms, pacientams, kadangi visuomenės nuomonė yra aiški, kadangi vietos bendruomenės išsakė labai aišku požiūrį į šią problemą, manau, kad ES mastu reikėtų imtis daugiau atsakomybės. Dėkuoju už šitą iniciatyvą ir žinoma, norėčiau, kad finansinėje programoje ateityje būtų numatytos labai aiškios nuostatos ir sąlygos. Muchas gracias. E... Pone Staras Faragot, dėkoju. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Kolegė minėjo Junktinių tautų konvenciją ir sakė, kad mes visuomet ją remiamės, kadangi neturim savo. Bet tai yra mūsų teisės instrumentas, nes mes jį ratifikavome. Junktinių tautų konvencija uh, yra atskaitos taškas ir mes galime ir turime jie remtis. Eks ante sąlygiškumas taip pat buvo paremtas šiame parlamente. Taip pat ir mes laikomės žmonių su negale nediskriminavimo principo, perkeliame jį į savo teisės aktus ir tai atsispindi ir naujoje daugiametėje finansų programoje kartais tikrai kyla abejonių, dėl to ar resursai yra nešvaistomi, bet jeigu mes nepriimsime atitinkamų sprendimų, tai negalėsim priderinti jungtinių tautų konvencijos prie mūsų teisės aktų ir tikrai lėšos bus praganytos. Nepamirškime, kad kiekviena priemonė apima konkrečius žmonės. Matėm tas kroatų ir rumunų tuos asmenys, kurie kalbėjo Ir iš to galime suprasti, kad kažkas jau vyksta ir todėl aš noriu paraginti komitetą šią peticiją ir toliau laikyti galiojančią, stebėti padėtį, kadangi yra pažeidinėjami teisės aktai, žmonės yra diskriminuojami, o ES mes negalime leisti, kad taip vyktų. Kalbam apie ištisą žmonių grupę, kuriems yra nesuteikiama teisė gyventi nepriklausomai. Koks yra peticijos teikėjų reikalavimas? Yra reikalavimas paprasčiausiai leisti žmonėms nuspręsti už save, kada pusryčiauti, pietauti, kada kelti, su kuo susitikti ir su kuo gyventi. Žinoma, yra labai stiprių negalios atvejų, kai žmogus iš tikrųjų turi praleisti tam tikrą laiką ar visą savo gyvenimą kažkokioje institucijoje, nes jam reikia labai didelės pagalbos. Tačiau dažnai tai nėra įprastiniai atvejai. Įprastiniais atvejais užtektų galbūt ir paprastesnių pagalbos priemonių. Tik tai labai sudėtingais atvejais reikia asmenį laikyti tam tikroje institucijoje. Dauguma atvejų vis dėlto žmonės su negale galėtų gyventi bendruomenėje ir tai yra ekonominis klausimas kaip suteikti jiems sąlygas tai padaryti. Kitas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, ekonomikos krizė Europoje neturėtų atsiliepti tai pažangai, kuri jau yra pasiekta žmonių su negale atžvilgiu. Negalime leisti, kad būtų mažinamos lėšos, kad būtų uždaromos kokios nors institucijos ar kad žmonėms su negale nebūtų suteikiamos galimybės susirasti darbą. Negalime leisti išvaistyti tuščiai to, ką jau esame pasiekę. Būtent krizės laikotarpiu vienodų galimybių užtikrinimas yra svarbus. Iš to, kaip tik mes ir matysime, ar mes tikime tuo, ką patys esame įsipareigoję daryti. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau ponas Margo. Kaip mano kolegė Gens, aš taip pat esu vengras teisininkas ir aš vadovau merijai, kurioje taip pat iškilus kiek klausimai. Jeigu pažvelgsime, kokia yra raida, pasižiūrėtume į tai, kaip vystosi socialiniai reikalai, tai labai svarbu atkreipti dėmesį į neįgalių asmenų padėtį, ypač dėmesį atkreiptų atitinkamų valstybių institucijos į juos. Kolega Koša informavo apie inform, situaciją, į kurią pateko asmenys su negale. Galbūt Rumunijoje ir Bulgarijoje situacija nėra ta pati, tačiau iš esmės reikėtų pasakyti, kad 2009 metais yra įkurta Špidlos, komisaro Špidla vadovaujama darbo grupė. Mes 11 metais įsteigėme atitinkamą instituciją, taip pat parengėme atitinkamą 30 metų trukmės strategiją. Tačiau e, tie tų globos įstaigų gyventojų skaičius yra ribojamas iki 50 asmenų. Labai svarbu, kad būtų laikomasi konkrečių kriterijų. 25 tokiuose įstaigose gyvena apie 1200 asmenų ir Vengrijoje reikia gerinti jų gyvenimo sąlygas. 2008 ir 2009 metais taip pat buvo pateiktos peticijos. Vengrijos vyriausybė ėmėsi iniciatyvos tuomet mm, paskirti keletą milijardų Bulgarija. Uh... E, Forintų spręsti šį klausimą, tačiau turiu omenyje, kad tai buvo peticijos pasiekoje, kuri buvo pateikta 2009 metais. O kalbant apie Bulgariją ir Rumuniją, tai e, reikėtų pasakyti, kad problema išspręsta, o e, Áspontom szerint eh, jogi álláspontom. Rumunijos klausimas sprendžiamas ir toliau komisijoje. Mes nelabai e, informuoti, kokių žingsnių ėmėsi Rumunijos vyriausybė, kadangi problemų šioje šalyje dar išliko, todėl peticiją reikėtų išsaugoti galiojančią. Todėl kadangi mes negalime visko patikrinti, kadangi ta peticija yra plati, aš manyčiau, kad reikėtų tą peticiją mm, mm, panaikinti ir tik tai palikti atvirą Rumunijos klausimą. Dėkui, ponė pirmininkė. Problema labai sudėtinga. Visi mes, aišku, sujaudinti to, ką matėme filme. tie vaizdai jaudinantys. Ir aišku, vienu ar kitu būdu tie dalykai mus visus tiesiogiai veikia. Aš asmeniškai pažįstu žmonių, kurie kasdieniam gyvenime su, su tokiam problemam susiduria. E, tarp mano artimųjų yra žmonių, kurie susiduria su tokiam problemam ir daugelis iš mūsų tokių žmonių pažįsta. Komisijos atsakymas buvo įdomus ir tiesą sakant, šiek tiek mane nuramina, nes matome, kad komisija neatsuko nugaros toms problemams, kad ši problema yra komisijos darbo tvarkė. Bet e, padėtis labai skiriasi, neligų apie kokią šalį kalbame. Visi mes e, esame susidūrę su skirtingomis sistemomis ir e, dabar turėtume į šią problemą žiūrėti remdamiesi bendrais principais, bet negalvoti, kad vienas ir tas pats sprendimas turi tikti visiems turime pragmatiškai žiūrėti, kaip tuos bendrus principus taikyti. Mano ir kitose šalise, e, su kuriuom esu susipažinęs, aš matau, kad e, neįgaliųjų žmonių problemos yra sprendžiamas skirtingai ir e, pastaruoju metu matėme nemažai pokyčių tame, kaip e, elgiamasi su jais, atsirado tam tikrų teisių, kurių, pavyzdžiui, prieš 40 metų iš vis neegzistavo. Anksčiau e, įvairių, e, įvairių kategorijų neįgalieji buvo tiesiog traktuojami vienodai, Niekas apie tai negalvojo, kad e, e, jie turi skirtingas teisės, bet tas pats pasakytina ir apie moterų teisės e, visuomenėje buvo diskriminuojamos kitos grupės, tokie kaip homoseksuala, homoseksualai, bet po truputėlį tie pokyčiai mūsų kontinente nulėmė, kad tos skirtingos grupės dabar yra aiškiau įvardyjamos įgalinamos, e, jos turi daugiau teisių. E, dabar turime ir įstatymus, ir deklaracijas, e, kuriuose dar kartą lygaus elgesio principai yra įtvirtinami ir labai svarbu siekti pažangos e, toliau, e, užtikrinant e, visiems tiems piliečiams jų teisės. Ir tie, tie, tie žmonės, kurie susiduria su tais sunkumais, kurie E, vis tik turėtų stengtis, kad jų teisės būtų pripažįstamos. Pavyzdžiui, moterys, e, homoseksualai kovojo už savo teisės. Dabar ir negalieji kovoja už savo teisės ir reikia išgirsti tuos e, teisingumo ir solidarumo reikalavimus. Šioje peticijoje konkrečiai E, mane labiausiai pribloškė vienas dalykas, aš beje galvoju, kad ta peticija turėtų likti atvira ir kad tie žmonės tikrai nusipelno paramos, bet aš manau, kad e, sveikas protas šioje situacijoje reikštų, kad nereikia mums atsisakyti egzistuojančių mechanizmų, bet tiesiog padaryti, kad jie labiau atitiktų poreikius. Uh, Tai jau buvo šiandien pasakyta anksčiau kalbėjusios prelegentės. Iš tikrųjų yra mm, skirtingi neįgalumo lygiai, tipai ir tai reiškia, kad globoti kai kuriuos iš tikrųjų reikia tam tikrose centruose ar institucijose. Žinoma, jeigu ten e, su jais blogai elgiamasi, to mes e, pripažinti ne, negalime, turime gerbti tų žmonių, esančių tuose centruose, institucijose teisės, e, kad su jais nebūtų elgiamasi blogai. Visuomeniai tenka prievalė užtikrinti, kad žmonių orumas būtų gerbiamas tuose centruose. Ne, negalime tiesiog juos ten suvaryti, uždaryti duris. Tai labai pažeidžiami žmonės ir ne visada gali apsiginti. Dėl to, atrodo, visi mes sutarėme. Bet e, problema štai kokia. Jeigu sakote, ne, ne, ne, vienintelis būdas yra integruoti juos į visuomenę ir kad uh, nėra legalu renovuoti arba statyti tas globos institucijas. Taip pat nebūtų teisinga. E, abi sistemos turi, turi egzistuoti. Mano paties šalyje mes daug ko išmokome pačiame procese. Mes suprantame, kad reikia teikti ekonominę paramą E, tam, kad galima būtų tuos žmonės perkelti iš globos institucijų, pavyzdžiui, į šeimas. E, taip, reikia padėti žmonėms įsitraukti į profesinį gyvenimą, o su rimta negale e, gyvenantiems žmonėms turime užtikrinti valstybės paramą. Valstybei tenka tokia prievolė. Taigi e, ir visuomenė turi tam tikrą vaidmenį. Kai kurios iš tų globos institucijų yra įsteigtos valstybės, kitos religinių bendruomenių, kitos šeimų kai kurios visai gerai dirba. Na, o tos, kurios dirba nepatenkinamai, turėtų būti uždarytos. Čia nėra jokio klausimo. Bet e, kaip aš jau minėjau, kas mane neramina šitoje peticijoje, tai mintis, kad nelegalu ar neteisėta europinių lygmenių padėti e, toms institucijoms ar šeimoms. Ar teikti paramą neįgaliuosius integruojant į visuomenę. Tiems, kurie nori būti integruoti ir kurie gali būti integruoti. Aš manau, kad mūsų vaidmuo yra užtikrinti, kad e, visas tos rytys tarpusavėje geriau dėrėtų. Ir e, aišku, užtikrinti, kad e, ne nepripažinsime prasto elgesio ar prastų institucijų. Jeigu yra institucija, kurią reikia uždaryti, taip ir reikia padaryti. Bet e, nereikia sakyti, kad jeigu kažkas neveikia, tai iš vis reikia nubraukti visą tą reiškinį. E, šioje peticijoje keliamas toks labai svarbus ir, ir rimtas klausimas ir būtų e, gerai, kad ji liktų uh, galioti ir būtų taip pat gerai, kad komisija ir ateityje galėtų mus informuoti apie pasiektą pažangą. Uh, Madame la Présidente, chers collègues, uh, je ne connais pas les mécanismes de... Gerbiamas ponės, gerbiami poniai, aš nelabai susipažinęs su socialinių paslaugų situacija, taip pat neįgalių asmenų padėtimi Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje komisija e, pateikė Slovakijos socialinių paslaugų vertinimą ir mano, kad mes nelabai daug ką galime pasiūlyti šių valstybių atstovams. Pavyzdžiui, Slovakijos vyriausybė vadovaujasi visa sukaupta gerąją praktiką gerina paslaugos, kurios yra skirtos e, neįgaliems asmenims. Thank you, Mr. Jar. Ponas Jar. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ir peticijų teikėjams. Mes visi suprantame, kad tema, kurią iškėlė šios peticijos teikėjai, yra nepaprastai svarbi. Kolegos jau sakė, kad jeigu mes norime paveikti visuomenę, sukurti kažkokį tai naują požiūrį visuomenėje, tai turime veikti ir patys. Mes suprantame, kad anksčiau stengtasi tuos žmonės segreguoti, o dabar mes tarsi mėginame juos integruoti. Mano šalyje, sakykime, labai sėkmingai vyksta tie integracijos projektai. Tokie žmonės, sakykime, lanko visiškai normales mokyklas. Tai yra pirmasis žingsnis visuomeniai, visuomenėje. Žinoma, yra įvairių neįgalumo laipsnių ir į tai irgi reikia atsižvelgti. Todėl aš taip pat siūlau šią peticiją dar palikti galioti, nes reikia ir priežiūros tiems procesams. Visuomet yra kelios galimybės, šiuo atveju galbūt jos yra trys, kaip galima būtų integruoti tuos neįgaliuosius. Geriausias kelias yra šeima, bet jeigu šeima ne, ne, negali to padaryti viena, tuomet valstybė turėtų padėti. Kitas dalykas, neįgalus asmenys turėtų turėti galimybę gyventi savarankiškai savo būte, sukurti savo egzistenciją. Vokietijoje galioja toks modelis, tai yra globoji, globojamas gyvenimas kai asmuo gyvena savarankiškai, bet yra globojamas ir gali kreiptis į instituciją, jeigu jam reikia pagalbos. Na ir trečiasis kelias, aišku, yra patalpinimas specialiose institucijose, kurios gali būti reikalingos esant tam tikroms negalios rūšims. Ir mes, žinoma, negalime skirstyti visus tik tai per vienos, pagal vienos rūšies matą, tik juodą arba baltą. Yra žmonių, kurie turi galimybę dalyvauti visiškai normaliame visuomenės gyvenime ir mes privalome jiems tą galimybę suteikti. Aš pritarčiau ir kolegai Pak, Pakau, kad priežiūra, stebėsena yra būtina ne tik tose šalyse, kurios išvardintos peticijoje, bet ir visose kitose šalyse, nes reikia, kad pasikeistų visuomenės požiūris į šias problemas. Todėl manau, kad peticija tikrai turėtų būti palikta galioti, tai būtų prasmingas dalykas, galbūt net galima būtų perkelti ją, perduoti ją atitinkamiems komitetams, kad jie išnagrinėtų šias problemas ir mums tai būtų tiesiog galimybė toliau stebėti šios procesus ir pasižiūrėti, ar tikrai yra tų ne, ne, netolygumų ir ne tos neteisybės, apie kurią čia kalbama. Ponas Bago dar vieną minutę, sako pirmininkė, prašau. Köszönöm a szót, elnök asszony. E, igen, itt e, menet közben e, konzultáltunk a képviselőtársaimmal, és amennyiben egy ilyen monitoring folyamatot valamennyi országra kiterjesztve lehetne kezelni. Reikėtų palūkėti tos stebėsinos procesos pabaigos visų valstybių adresių Aš manyčiau, kad šita peticija turėtų būti palikta galioti. Taip pat turėtume pasitarti su komisijos teisės skyriumi ir artimiausiais mėnesiais pažiūrėsime, ar taryba pakeis savo nuomonę. Jeigu ne, tada žiūrėsime, kokiu veiksmu imtis. Dabar suteiksiu žodį vienai minutiai peticijos autoriai. Dėkui už visas pastabas, už peticijos pareimimą. Aš e, girdžiu e, mintį, kad e, labiausiai neįgaliems žmonėms reikia institucijų Ir e, atrodo, kad mums ir toliau reikės kovoti, demonstruojant, kad nėra iš tikrųjų taip, ne, nebūtina segreguoti žmonės, nebūtina versti juos gyventi kartu, remiantis jų neįgalumo lygių nes tai yra esminis žmogaus teisų pažeidimas, ne vienas iš mūsų nenorėtų būti priverstas gyventi segreguotas nuo visuomenės, atskirtas nuo žmonių, su kuriais mes norime gyventi. Viskas priklauso nuo paramos lygio, teikia, kuri teikiama žmonėms, kad jie galėtų funkcionuoti ir gyventi bendruomenėse nepriklausomai nuo jų neįgalumo lygmens. Dėkoju, sako pirmininkė, dėkoju visiems už konstruktyvę diskusiją. Aš manau, kad peticijoje iškelta labai daug aktualių klausimų, kuriuos ir toliau turėtume stebėti ir nagrinėti. Visi pasisakiusieji norėjo peticiją palikti galioti ir aš nematau jokios galimybės nesielgti taip. Kitas dalykas - nacionalinės institucijos ir atsakingos institucijos, agentūros turėtų taip pat įsitraukti į šį procesą, reikėtų jų paklausti ir pareikalauti atsakymo į klausimus iškeltus šioje peticijoje. Na, kalbame apie sistemas, kurios buvo sukurtos remiantis nacionalinę teisę ir skirtos žmonių su negale globai ir prieglopščiui. bet nepamirškime, kad visi teisės aktai, kurie reglamentuoja šią sritį, turi remtis lygiai teisiškumo principu, kuris įtvirtintas ir mūsų teis, ES teisėje, ir Junktinių tautų žmogaus teisų konvencijoje, ir pagrindinių teisų hartijoje. O konkretus klausimas dėl netiks, neteisingo lėšų, struktūrinių fondų lėšų panaudojimo turėtų būti perduotas biudžeto kontrolės komitetui, kad jis ištirtų, kaip iš tikrųjų uh, buvo naudojamos lėšos konkrečiuose jūsų minimuose atvejuose. Taip pat galėtume kreiptis ir į regi komitetą, kuris dabar kaip tik svarsto struktūrinių fondų naudojimo naująjį reglamentą. Galbūt būtų galima įtraukti vieną kitą punktą, kuris stiprintų struktūrinių fondų lėšų panaudojimo kontrolę. Taigi parlamentas tikrai gali šitą nuveikti šioje srityje. Mes galime paremti ir komisiją jos darbe, atsižvelgdami, sakykime, ir tai, ką ką tik pasakė komisijos atstovas, kolega Zanuka tai taip pat minėjo. Mes remiamės nediskriminavimo direktyva. Ir atsakingas komitetas galėtų apsvarstyti šios klausimus taip pat savo posėdžiuose. Taigi noriu dar kartą padėkoti komisijos atstovams ir padėkoti peticijos teikėjams. Ponas Jar. Taip, viskas teisinga, ką Jūs pasakėte, bet aš noriu pateikti vieną pasiūlymą. Reikia neapsiriboti tomis šalimis, kurios buvo paminėtos peticijoje. Reikia išplėsti šios diskusijos apriepti, tai turi tapti visa, visa Europa apimanti diskusija. Uh, Taigi, klaus, kelkime klausimą ne tik tai dėl tų kelių šalių, kurios minimos peticijoje, bet kelkime klausimą dėl visų 27 ES šalių. Manau, kad peticijų komitetas galėtų pasinaudoti šią teisę. 28 šalyse, arba nepataisė kolega, teisingai. Tačiau bet kuriuo atveju aš prašau išplėsti šio klausimo nagrinėjimą. Ačiū. Sutinku, sako pirmininkė, tada taip ir padarysime. Ap šis klausimas toliau turėtų būti svarstumas visų Europos šalių kontekste. Dėkoju už šį svarstymą. Dabar pereiname prie devintojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra taip pat Vengrijos piliečio pateikta peticija dėl pensijų reformos Vengrijoje. Paties peticijos teikėjo salėje nėra. Todėl kalbės Ilari Patsadūra iš komisijos. Prašau. Įstatymai arba teisės aktai, kurie reglamentuoja neįgaliųjų pensijų reformas, yra skurdus. 2007 metais yra vienas teisės aktas, kuris reglamentuoja neįgaliųjų asmenų užimtumą Ir todėl valstybės narės pačios turi numatyti socialinės apsaugos sistemas pačios. Kiekviena valstybė turi numatyti savo įstatymuose prielaidas, e, kuriamis vadovaujantis socialinė apsauga yra skiriama asmenims su negale ir taip pat e, pensijos tiems asmenims. Peticijoje yra atspindima situacija Vengrijoje, tačiau turint omenyje, kad ES neturi įgaliojimų numatyti socialinės išmokas valstybėse narėse neįgaliems asmenims, komisija negali išsameu komentuoti šios komisijos e, peticijos. Na, kolega Gons. Inš. Eh, igen, működik. Kalbėsiu vengriškai. Problema iškyla dėl to, kad čia susidurime su valstybių narių išskirtinė kompetencija. Kodėl šita peticija yra pateikta? Žinoma, jinai yra pagrįsta kadangi čia yra kalbama apie asmenį su negale, apie pensijas, kurios joms yra skiriamas Vengrijoje. Neseniai Vengrijoje buvo priimtas įstatymas, kuriuo negaliųjų pensijos yra uh, E, reformuotos ir dabar tos pensijos išmokomos kaip socialinė parama. Dabar tie asmenys turi per dešimt dienų pateikti paraškas pagal naują sistemą. Asmenys vyresni negu 57 metų arba tie, kurie turi ypatingai sunkę negalę, susidūrė su ta problema, kad socialinės išmokos jiems dar labiau sumažėjo ir todėl negalėjo patenkinti jų socialinių poreikių. Visa tai susiję ir su mokesčių įstatymais. Ir būtent dėl tų mokesčių įstatymų bazės tos socialinės išmokos neįgaliems asmenims turėjo būti mažinamos. kitaip būtų reikalinga mokėti mokesčius nuo gaunamų pajamų ir tai reikštų, kad pajamos dar labiau sumažėtų. Be to, jeigu asmuo pats neprisistato atitinkamoms tarnyboms, tai šita išmoka tiesiog nutraukiama. Be to nėra jokių apskundimo galimybių, nėra galimybių pasiskūsitiems asmenims, bet to asmenys nebuvo informuoti iš anksto apie įstatymų pakeitimus ir apie pensijų pakeitimą socialinėmis išmokomis. Taigi šita informacija buvo pateikta labai greitai, neinformavus iš anksto papildomos e, paramos išmokos e, asmenims, kurie yra nemobilus, kurie negali judėti, taip pat buvo sumažintos ir tai reiškia, kad apskritai tos išmokos jų bendra suma sumokė, sumažėjo. Taigi situacija dabar štai kokia. išmokos staiga buvo sumažintos ir tai padaryta tų žmonių atžvilgių, kurie turi teisę į tokias išmokas. korhatára korábban 70 éves kor. Dėl pensijų, pensijų teisėjams šiuo klausimu komisija jau suformulavo savo nuostatą, yra sumažintas pensinis amžius e, teisėjams nuo 70 iki 62 metų ir Teisingumo teismas taip pat prieimė atitinkamą sprendimą, atkreidamas dėmesį į tai, kad teis, teisėjai taip pat nebuvo iš anksto informuoti, kad galėtų pasiruošti tai naujai teisėjų pensijų reformai. Čia vėlgi mes susidurėme su ta pačia problema kai pensija yra nutraukiama, kai neužtikrinamas teisinis e, saugumas ir kai nenumatyta jokių apskundimų galimybių pagal įstatymus. Žinoma, valstybės narės turi teisę pačios priimti įstatymus reglamentuojančius socialinės išmokas ir pensijas, tačiau čia mes susidarėme ne su pensijų sistemos problema, bet su teisinio aiškumo problema. Tai yra teisinio pobūdžio problema. Peticijos autoriai netvyko ir dėl tos priežasties aš maniau reikalinga pridurti šią informaciją. Martinės Martinės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ankstesnėje diskusijoje dėl ankstesnės peticijos aš e, jau minėjau, kad e, didžiausi pokyčiai, pokyčiai mano šalyje šioje srityje per pastaruosius ketveris metus e, apėmė visą virtinę sričių, ne tik, ne tik pensijas, bet e, ir kitus e, mechanizmus. Mes, mes tengiamės ištikrinti, kad priklausantys e, žmonės galėtų toliau oriai ir nepriklausomai gyventi. Bet e, politika e, šioje srityje Ispanijoje toli gražu ne visada buvo labai dosni. Bet e, iš tikrųjų, kaip čia buvo teisingai pasakyta, e, ekonominė krizė neturėtų daryti poveikio toms sumoms. Ir turime imtis veiksmų apsaugoti tas asmenų grupės, su kuriais praeitie nebuvo labai gerai elgiamasi. Turime paremti tas priklausomas grupės, tokias kaip neįgalieji. Privalome taip pat remti tuos, kurie juos globoja. Tad mano manimu šis klausimas yra labai svarbus. Ir e, aš siūlyčiau e, palikti šią peticiją galioti, palikti ją atvirą, komisija turėtų labai atidžiai išanalizuoti padėtį, e, pažiūrėti, kiek krizė paveikė pensijas ir paslaugas ir e, mūsų visuomenių pastangas, kiek jos yra sumenkėjusios dėl ek ekonominės krizės, e, komisija turėtų atlikti gilę analizę, kokių įmamasi pastangų, ką valstybės narės per pastarusius 3 ar 4 metus nuveikė, kur e, ta parama yra apkarpyta ir pamatysime turbūt, kad toli gražu ne visose valstybėse narėse padaryti žingsniai atgal užtikrinant paramą toms e, pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Tad e, pastangos e, sumenkinti neįgalių žmonių kančias ir padėti tiems, kurie juos globoja, be jokios abejonės patyrė ekonominės krizės poveikį, bet aš tikiuosi, kad atlikusi analizę komisija galės pateikti e, tos analizės rezultatus ir mes visi pamatysime, e, kokios yra krizės pasiekmes šioje srityje. E, ir tada galbūt mes galėsime įvertinti ir įvardinti, kokią visuomenę ES norime sukurti šių programų pagalba. Martinez Martinez úrnak az alapelveivel az a, és a véleményével azzal egyetértek. Aš pritariu principui ir Martinės Martineskų požiūriui. Šitas klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus, kurį reikia spręsti. Tačiau mes neturime jokios informacijos apie situaciją Vengrijoje, apie tą socialinio draudimo naują įstatymą ir naują sistemą. peticijos autoriaus nėra ir todėl nežinau, ar mes galėtume pradėti naują tyrimą, siekdami išnagrinėti šitą uh, klausimą, kurį suformulavo peticijos autorius. Tačiau e, reikėtų pripažinti, kad prieš uh, keletą metų Vengrijos visuomenėje buvo pakeisti įstatymai ir todėl reikėjo pakeisti šitą 30-40 metų galiojantį įstatymą ir savaime suprantama, kad pensijos, kurios yra skiriamos neįgaliems asmenims, turėtų būti keičiamas, tuo labiau, kad numatyta galimybė jiems ir dirbti toliau. Todėl Vengrijos vyriausybė turėjo imtis tam tikrų priemonių, ji tarėsi su gydytojais, su ekspertais. Ir buvo parengta statistinė medžiaga vadovaujantis ekspertų ir gydytojų nuomonėje, o po to 2010 metais buvo pateiktas e, naujas įstatymas. Savame suprantama, tos pensijos yra daug mažesnės negu ES išmokamų pensijų tokiems asmenims vidurkis. Kadangi mes Vengrijoje, Vengrijoje konstatuojame demokratinės institucijas ir kadangi ES teisingumo teismas taip pat priėmė atitinkamą sprendimą šiuo klausimu ir pasvėrė argumentus už ir prieš, todėl nemanau, kad komisija turėtų imtis kokio nors veiksmų sprendžiant šį konkretų klausimą ir kaip nors vertinti situaciją, kadangi aš esu ir teisininkas, ir politikas. Uh, Norėčiau pasakyti, kad mes negalime apriboti valstybės narės teisės pačiai nustatinėti socialinės apsaugos sistemų režimus ir taip pat negalim uh, užkirsti kelio uh, valstybėms narėms e, matyti socialinės išmokas ir išmokas neįgaliems asmenims arba pensijas pagal savo galimybės. Taigi mes negalėtume nieko o, kritikuoti, o kalbant apie e, sumas, tai turėčiau e, pasakyti, kad mes taip pat čia nieko negalime e, kištis O dėl pačios peticijos manyčiau, kad reikėtų ją e, laikyti e, išspręsta, kita vertus reikia e, vadovautis teisingumo teismo sprendimais. Pone Kons, Gons. Vieną minutėlę. Norėčiau atsakyti kolegai iš Vengrijos. Tai yra dalykas, kuris atsitiko ne tik tai Vengrijoje tai yra asmenų grupė, kuriai yra teikiama socialinė išmoka ir šita išmoka sumažėjo drastiškai. Kolega turėtų suprasti, kad čia mes kalbame apie didžiulę gyventojų grupę ir ta grupė yra ne tik tai pažeidžiama Vengrijoje, bet ir visose valstybėse narėse. Todėl reikėtų pakalbėti ir apie tai, kad yra susidurima su nusikalstamo pobūdžio vienos iš labai skaitlingų visuomenės grupių diskriminavimą. Jo, eh, credo, che dal... Dėkuoju. Diskusijoje išgirdom nemažai faktų ir nemanau, kad dabar galime šią peticiją, šios peticijos svarstymą baigti. Greičiausiai, jausdami mūsų įsipareigojimus piliečiam, turime dar kartą kreiptis į komisiją, ypač atsižvelginti tai, ką mums ką tik paaiškino ponas Martinės apie tai, kokias pasiekmes tokia politika gali turėti. Tas pasiekmes reikia ištirti pasiekmės kyla iš to, jog valstybės narės atsisakė tam tikrų, atsisakė garantuoti piliečių teisę į pensiją. Vis tiek komisija negalės išsisukti nuo atsakymo, nes klausimas pakankamai argumentuotas. Sakykime, ir Italijoje, mano šalyje, buvo įvykdytos pensijų reformos, kurių pasiekmės tikrai dramatiškos. Daugybė mūsų piliečių apskritai neteko teisės į pensiją dėl to, kad buvo pakeistas teisės aktas, da, o spaudimas keisti teisės aktus ėjo iš komisijos pusės. Kadangi mes esame atsakingi piliečių atžvilgių, tai aš manau, kad privalome ir toliau šią peticiją laikyti galiojančią ir pateikti atitinkamą klausimą komisijai, kad ji vis dėlto išaiškintų, kaip čia yra. Taigi peticija lieka galioti. Toliau pereikime prie kitos peticijos svarstymo. Tai yra dešimtasis darbo atvarkės klausimas. Kolega Torto klau, patikė peticiją dėl veiklos darbo galimybių neįgaliesiems. Dėkuoju, panė pirmininkė, esu Lorenzo Torto, e, dėkuoju už galimybę e, kreiptis į Jūs, e, dėkuoju taip pat, kad nutarėte išanalizuoti mano prašymą. E, norėčiau paaiškinti. Aš manau, kad neįgalieji turėtų būti Europoje laikomi tam tikrų išteklių. Milijonai neįgaliųjų kiekvieną dieną e, kenčia, jų teises nelengva apginti ir e, visuomenėje toli gražu ne visada įvertina juos kaip išteklį darbo rinkoje. Manau, kad e, tai yra tam tikros ignorancijos apraiškos. Italijoje 6879 įstatymas nenumato prievalės darbdaviams įdarbinti neįgaliuosius. Ypač e, krizės atveju įmonės savo prievalių nevykdo, o tos įmonės, kurios įdarbina neįgalius asmenis, e, juos diskriminuoja ir e, pasinaudoja krizės e, pasinaudoja krize kaip pretekstu e, juos diskriminuoti. 750 tūkstančių žmonių Italijoje yra neįgalūs ir Maždaug 50-70 procentų jų e, yra pareiškę, kad jie negalėjo susirasti, susirasti darbo. E, Panašiai padėtis ir kitose e, industrializuotose šalyse. Paprastai, kai jie kreipiasi ieškodami darbo, gauna atsakymą, kad atsakymą jums atsiūsime vėliau. Priminsiu, kad e, užimtumo ir e, augimo strategijoje numatyta, kad e, neįgalieji visuomenėje turi vaidinti aktyvų, aktyvų vaidmenį tame tarpe ir užimtume. Deja, nedarbas tarp neįgaliųjų padvigubėjo lyginant su nedarbo lygmeniu tarp įgalių žmonių. Italija taip pat nėra um, perkelusi į savo nacionalinę teisę 2078 direktyvos, e, kuri, um, kuri pareigoja valstybės uh, įdarbinti e, neįgaliuosius. Italija darbdaviams tokios prievalės nėra numačiusi. 2011 metų e, balandžio pradžioje komisija nusprendė taikyti e, pažeidimo procedūrą prieš Italiją teisingumo teisme. E, E, Italija iš tiesų privalo perkelti šios direktyvos nuostatas. E, bet aš manau, kad e, šioje padėtyje visiems mums tenka institucinis ir, ir, institucinė ir moralinė prievalė užtikrinti neįgaliųjų žmonių ir jų artimųjų teisės. Labai sunku paaiškinti, ką reiškia gyventi invalido vežimėlyje, bet e, dėkuoju Jums uždėmesį. Dėkui dabar stiksiu žodį Europos komisijai. E, dėkui, pirmininkė, na, aš itališkai e, pasakysiu dėl šios peticijos. Direktyvoje 2000 metų direktyvoje 78 yra kalbama apie tai, kaip turėtų būti traukiami žmonės su e, negale į darbo rinką. Penktajame straipsnėje yra numatyta, kad darbdaviai turėtų imtis atitinkamų veiksmų, kad žmonės su negale galėtų imtis e, veiklos ir toliau tobulėti. Po to komisija ėmėsi tikrinimo ir pradėjo pažeidimų procedūrą prieš Italiją. Komisija mano, kad Italija netinkamai gyvendino penktojo straipsnio, direktyvos penktojo straipsnio nuostatas. Ir po to E, šita byla buvo perduota Teisingumo teismui, teismas sprendimo dar nepriėmė, kaip ten bebūtų, Italija turi laikytis ES sutarčių ir taip pat turėtų į perkelti tinkamai direktyvą 2008 į nacionalinę teisę. Septintajame straipsnėje yra numatyta galimybė imti specifinių priemonių arba tęsti jų galiojimą, kad būtų galima uh, kompensuoti tam tikrą netekti, pajamų netekimą, jeigu taip atsitiktų. Bet tų e, Italija turėjo sumažinti arba panaikinti struktūrinius netoligumus darbo rinkoje. Darbo vietų kūrimas apskritai, darbo vietų kūrimas žmonėms su negale yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. Mes puikiai suprantame, su kokiais susidurė, e, su kokiais sunkumais susidurė žmonės su negale įgalioje Italijoje, tačiau reikėtų pabrėžti, kad kiekviena valstybė turi išskirtinę kompetenciją šioje srityje, be kita ko šiuo atveju Italija. Ponas Martynės, dėkoju pirmininkė. Manau, visi sutiks su tuo, ką aš pasakysiu, ypač tie, kurie masto solidariai. Taigi iš to, ką išgirdau, tikrai suprantu, kad bet kam iš peticijos teikėjų ir visiems, kurie yra solidarūs, turėtų plyšti širdis girdint tokius faktus. Mes turime stengtis kažką pakeisti, o situacija yra visiškai aiški. Teisingumo teismui reikia, prireikė dviejų metų kad išreikštų savo nuomonę. Tai aš nesuprantu, ką dar mes galime padaryti šiame komitete. Gal komisija galėtų kaip nors teismą priversti greičiau priimti sprendimą. Man atrodo, kad tai yra visiškai nepriimtina tema, visiškai aiški, nereikia kažkokio specialaus tyrimo. Ir peticijos teikėjas ir komisija tvirtina, kad padėtis yra visiškai aiški. Italija ne, nevykdo įsipareigojimų pagal minėtąją direktyvą. Reikia kreiptis į institucijas Italijoje, tačiau aš manau, kad pirmininkė turėtų parengti laišką išsakantį mūsų komiteto pasibaisėjimą tokiu atveju, kad šitaip galėjo būti pažįstos visos žmonių grupės teisės ir kad mums yra didžiulis šokas dėl to, kad teismui išspręsti tokį paprastą klausimą prireikė dviejų metų. Ir dar vieną dalyką noriu Jums pasakyti. Europos parlamente paprastai labai griežtai laikomasi taisyklių įdarbinant neįgaliuosius. Labai daugelį sričių Europos parlamente yra įdarbinta tokių asmenų ir mes kasdien su jais susidurėme. Šie žmonės dirba visus tenkinant, pasiekia savo darbę visus tenkinančių rezultatų. Galbūt ne visi kolegos tai žino, tačiau kai kurie iš mūsų tikrai yra puikiai informuoti ir pažįsta asmenys, kuriuos aš turiu omenyje. Taigi mes žinome, kiek mes galime pasiekti ir ką mes galime padaryti tiems žmonėms. Ir kokį pasitenkinimą iš tikrųjų teikia mintis, kad mes nesuklydome įdarbintami tą žmogų ir įgyvendindami nuostatas. Tai nėra jokia labdara, jokia karitatyvinė veikla. Mes kalbam apie žmonės, kurie savo darbą daro labai entuziastingai ir nudirba tikrai viską, ko reikia. Taigi, pirmininkė, aš norėčiau, kad jūs kažkaip išreikštumėte mūsų požiūrį į šitą temą. Ponas Jara. Taip, aš norėčiau taipogi jūsų paprašyti komisijos dar kartą paraginti Italiją, svarstant tą sutarties pažeidimo uh, klausimą įgyvendinti direktyvą. Jeigu aš galiu pacituoti dabar direktyvos tekstą, pagal šią direktyvą darbdavys yra įpareigotas priimti reikalingas, imtis reikalingų priemonių tam, kad neįgalieji galėtų įsidarbinti ir garantuoti jiems galimybės daryti savo profesinėje veikloje karjerą. Ir viso to, visų šių reikalavimų Italija neįgyvendino tai ir yra viskas, ko reikalauja peticijos teikėjas. Žinoma, struktūrinių kliučių pašalinimas yra pačios valstybės narės reikalas. Tačiau peticijo nurodo į tai, kad Italija neįvykdė, neįgyvendino direktyvos reikalavimų. Ir man atrodo, kad tai yra neteisinga. Tai nėra tokia direktyva, kur kartais taktiškai apsimoka šiek tiek nukelti jos įgyvendinimą. Ne, tai yra atvejais, kai pažydžiami patys silpniausi visuomenės, pačių silpniausių visuomenės narių teisės. Todėl reikia labai aiškiai pareikalauti iš Italijos galų galę imtis veiksmų ir įgyvendinti šią direktyvą visą jos apimtimi. Ačiū. Do la parola al firmatario per un minuto per la replica. Suteiksiu galimybę pas, pasisakyti pran, e, peticijos autoriui. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad jūs atkreipėte dėmesį į tų padėtį, tokių kaip e, aš, kurių niekas neklauso, bet kurių situacija yra labai sudėtinga. Aš dėkoju už galimybę pateikti šią informaciją. Aš norėjau tik išsakyti savo nuomonę, tuo bandydamas padėti kitiems, kurie tiesiog yra prižiūrimi savo šeimų. Iš tikrųjų, tai yra valstybės narės kompetencija, tačiau mūsų šalis dėlsė taip ilgai ir aš manau, kad uh, pribrendo laikas reaguoti. Aš esu ne vienas, tokių žmonių yra labai daug, jiems reikalinga pagalba, jų situaciją reikia pakeisti, kadangi jie kenčia jau ilgą laiką. Žmonės su negale neturi laiko laukti ir negali tiesiog būti malami e, tuose biurokratijos uh, E, malūnuose. Situacija tiesiog yra nedėkinga, negailestinga. Tokie žmonės yra nubausti du kartus. Viena, viena kad jie apskritai pateko į tokią padėtį, būdami, tapdami neįgalus ir kita vertus jie turi pereiti visas tas institucijas. Labai svarbu įsigilinti į šį klausimą. Aš ėmiausi to reikalo, kadangi tikiuosi, kad situaciją galima pakeisti, kadangi reikia žengti pirmą, galbūt ir nedidelį žingsnį. Ir žinoma, nemanau, kad tai yra vien tik valstybės narės reikalas. Manyčiau, kad į valstybės narės reikėtų kreiptis tėviškai nurodant, kad jos turi įgyvendinti savo prievolės, o ES yra kažkas panašaus į šeimą. Todėl manyčiau, kad reikia e, padėti visiems, kurie kenčia. Tai nėra mano paties problema. Dėkoju Jums už tai, kad išklausėte, dėkoju už galimybę kalbėti šią temą. Tai yra didžiulė dovana man. Pirmą kartą atvykau į Bruselį ir esu labai laimingas. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Torto už e, jūsų pasisakymą. Kaip Italija turiu pasakyti, kad iš tikrųjų e, mano pačios šalies trūkumai mane įtakoja ir motivuoja. Aš manau, kad dabartinė padėtis nėra priimtina. E, bet e, dabar matau, kad ES, ES komisija stebė tą padėtį ir 2006 e, metais pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Italiją nes direktyva neperkelta į Italijos teisę. Tačiau neaišku, kodėl 2013 e, e, metais e, dar nėra baigtas procesas, kuris prasidėjo 2006-aisiais, jeigu tiek ilgai užtrunka siekiant teisingumo. Tai yra blogai, kaip ir jūs pats sakėte, tokiais atvejais laikas yra esmingai svarbus. Taigi, e, kreipsimės į teismą, paraginsime jį paspartinti procedūrą ir prašysime, kad komisija taip pat paspartintų viską. E, Tas pasakytina apie visas e, pažeidimo procedūras. E, nėra prasmės pradėti tokias procedūras, jeigu valstybė narė gali metų metais dėlsti, ką nors padaryti ką nors padaryti. Šiuo atveju e, pažeistos ES taisyklės ir komisija to ignoruoti negali. Tad baigsime šio darbo tvarkės punkto svarstymą ir pereisime prie pono Macmillan Scott pranešimo. Tai e, pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl mūsų komiteto metinės ataskaitos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti metinio pranešimo aiškinamojo rašto projektą. E, komitetas e, iš tikrųjų yra labai svarbi platforma mūsų piliečiams e, bendraujant su ES. Tai leidžia mums stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina ES teisę, bendraujant, bendradarbiaujant E, parlamentui, komisijai, tarybai ir piliečių visuomenėje. Tas darbinis projektas, kurį aš teikiu, sustelkė ties pagrindiniais dalykais e, - žmogaus teisų E, apsauga, vidaus rinka, e, žmonių gerovė. Aš manau, kad 2012 e, komitetui buvo sėkmingi, pagrindinius dalykus aš norėčiau paminėti. Vienas iš pozityvesnių elementų mūsų darbe buvo darbo grupės sukūrimas svarstant nusavybės teisės e, Ispanijoje. Ispanijos pakrantėje. Jūs žinote, kad 98-aisiais e, dėl Portugalijos ir Ispanijos e, nusavybės teisų problemų mes jau atlikome tam tikrą darbą. Mes buvome nuvykę į Ispaniją ir rytoj apie tai kalbėsime. Komiteto nariai turbūt iš sekretoriato yra gavę visą medžiagą. E, Perėtais metais taip pat e, buvo pradėta taikyti vadinamoji ES piliečių iniciatyva. Mums atrodo, kad tai yra viena iš e, sėkmingiausių iniciatyvų. E, Čarlzas Čičesteris e, savo metinėje ataskaitoje už 2011 metais e, paminėjo petį nuomonę e, dėl lybė komiteto e, e, rengiamo pranešimo dėl žmogaus teisių, dėl diskriminavimo ir būtent šios problemos vėl ir vėl buvo minimos peticijų autorių. Kalbant apie aktą, Mes esame gavę peticiją pereitais metais, kurią pasirašė daugiau kaip 2600, 2 milijonai 600 tūkstančių žmonių. Jie pasisakė prieš aktą, po to parlamentas neigiamai balsavo šio dalyko. E, mes e, taip pat lankėmės Berlyne, e, svarstydami vaikų agentūros problemas. Iš tikrųjų, daug e, vaikų teisų problemų e, turėtų būti sprendžiama ir aš manau, kad tai tinkamai atsispindi mano ataskaitoje pilietybės problemos taip pat yra svarbi tema. Ponios Valian 2010 m. pranešimas buvo patvirtintas. Mes taip pat pažiūrėjome, kaip pilietybės problemas paveikė ekonominė krizė. Žinoma, e, viena iš svarbesnių temų metinėje ataskaitoje bus aplinkosauga e, tokie dalykai kaip e, šiukšlių tvarkymas, kenksmingos emisijos ir taip toliau. Perinant prie praktinių smulkmenų dėl darbų grafiko, tai 24 e, balandžio aš ketinu pateikti pranešimo projektą. Jame bus pateikiama visa statistika. Tikimės, kad svarstysime tai e, gegužės mėnesį. Galutinis balsavimas turėtų įvykti birželio mėnesį, o plenarime posėdėje turėtume balsuoti e, rugsėjį. Na ir dar vienas dalykas, e, man asmeniškai labai rūpi padėkoti komiteto pirmininkiai už jos kreipimąsi į mūsų pirmininką Šulcą. mes kalbame apie e, pono Čičesterio iškeltą problemą dėl e, parlamento narių skaičiaus problemos. E, pabaigoje noriu padėkoti sekretoriatui, kuris padėjo man rengiant šią ataskaitą. Tikiuosi gero bendradarbiavimo ir ateityje. Zanoka. Dėkuoju pirmininkė. Aš pritariu kolegai Magmelan Scott, dėkuoju jam už nuveiktą darbą, už tai, kad jisai apibendrino peticijas, kurios bus patikėtos 2012 metais. Ten paminėtos pačios svarbiausios peticijos, galbūt aš neteisi, bet norėčiau pasakyti, kad mes prieėmė ataskaitą 2012 metais dėl vizito. To also to fundamental rights and the rights. Ir šiame pranešime mes e, kalbame apie kalbų vartojimą, taip pat apie their children when visiting them in, in Germany. And we know... Apie e, šeimos gyvenimą, situaciją šeimose. Ir dabar mes girdime, kad e, ši problema neišspręsta, e, atskirtų šeimų narių teisės nėra apsaugojamos, taip pat tie asmenys diskriminuojami, kadangi jie priklauso kitai kalbiniai bendruomeniai. Todėl norėčiau paprašyti, kad ir šita problema atsispindėtų ir toliau 2012 m. ataskaitoje. Kolega Gasas. Sí. Garcijas. Dėkuoju pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Macmillan Scott už puikų darbą. Ir norėčiau padėkoti už šią ataskaitą. Mes matome, kokį svarbų darbą dirba mūsų komitetas. Ir kokia atsakomybė mums tenka siekiant apginti ES piliečių teisės. Aš manau, kad mūsų diskusija su piliečiais, jų galimybė pateikti peticijas yra puikiai unikali galimybė. 2012 metai buvo puikus metai ES piliečiams, turiu omenyje piliečius ir vartotojus. Jų klausimais buvo pateikta pakankamai daug peticijų ir jos buvo aptartos šiame komitete Europos Sąjungos piliečių iniciatyva yra labai svarbus e, pagrindas mums bendradarbiauti su jais. Tai yra puikiai priemonė piliečiams dalyvauti ES institucijų sprendimų priimo procesuose. Tai yra labai svarbi galimybė. 2012 metų ataskaita arba pranešimas turėtų atspindėti ir ekonominės krizės padarinius ir padarinius piliečiams. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie tai, kokias pasiekmes užtikrinant pagrindinės žmonių teisės. Mes apie žmogaus teisės jų gynimą kalbame beveik kiekviename pranešime, kiekviename atsaskaitoje, o šiuo atveju atkreipiame dėmesį į žmonės su negale. Šis peticijų komitetas vaidina iš tikrųjų labai svarbu vaidmenį ginant piliečių teisės, žodžio teisę ir žinoma mes vaidinamą svarbų vaidmenį politinėme diskurse. 2012 metais atlikome labai daug svarbių darbų. Šie metai buvo svarbus todėl, kadangi mes grįžome prie nužudytų asmenų Ispanijoje Franko imperijos e, vyravimo viešpatavimo metu. Dabar mes tęsime diskusiją apie vaikus pagrobtus iš Ispanijos e, šeimų laikotarpis nuo 14 iki 19 metų praėjusioje šimtmetyje buvo labai svarbus ir tragiški mūsų šaliai. Taigi 2012 metais mes pratesėme tos informacijos, tų įvykių vertinimą Ta diskusija buvo labai svarbi, be kita ko mes kalbėjome apie genetiškai modifikuotus organizmus, tų organizmų e, poveikį gyventojų sveikatai, taip pat kalbėjome apie naujas biotehnologijas. Manau, kad mes labai jautriai reagavome į vairiausias problemas, turime ir toliau taip e, akilai stebėti situaciją. Mes e, atkreipėme dėmesį į vandens išteklių naudojimą, kadangi vanduo yra pagrindinis gyvybės šaltinis. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį poniai Basesku. Aš esu šešėlinė pranešėja EPP frakcijoje. E, rengiu kartu pranešimą dėl peticijų komiteto veiklos. Šiame pranešime mes konstatuojame, kad šitas komitetas tinkamai atstovauja ES, visose peticijose atsispindi e, klausimai, kurie yra labai įdėmiai išnagrinėjami, taip pat e, piliečiams yra pateikiama išsami informacija. Be to, Eurobarometro informacija rodo, kad dauguma ES piliečių nėra informuoti apie galimybės kreiptis į ES institucijas, o 25 procentai tų asmenų, kurie žino, kaip reikėtų kreiptis į ES institucijas, nepasinaudoja tą galimybę. Taigi mes turėjome vadovauti statistiniais duomenimis, kurie nėra centralizuoti, yra įregistruotos peticijos, yra nurodytas jų skaičius, kurios buvo priimtos, kurios buvo atmestos, taip pat buvo nurodytos toje statistikoje peticijos, kurios buvo, taip sakant, uždarytos, kurios yra toliau nagrinėjamos. Pavyzdžiui, yra ir 600 peticijų, dėl kurių dar nėra komitete apsispręsta. 2012 metais dauguma peticijų, kurios buvo pateiktos per tą laikotarpį, yra susijusios su žmogaus teisėmis. E, ypatingai daug peticijų buvo susijusių su Romų padėtimi, su jų atskirtimi. Jau dviejai metai praėjo po to, kai buvo priimta Romų integracijos strategija, tačiau atrodo, kad padėtis nepasikeitė. Todėl, kai jūs pateikinėjate statistiką, ko gero reikėtų nurodyti ir pačias svarbiausias peticijas, kurios buvo nagrinėtos pasaraisiais metais. 2012 metais buvo pateikta peticija dėl skalūnų dujų. Tas klausimas yra e, perkeltas į mūsų komitetą. Ir ta proga buvo suorganizuotas vizitas praėjusiais metais į Italiją ir parlamento nariai norėjo vietose, vietoje įsitikinti Lacijo ir kitose teritorijose, kokia yra padėtis. Kitas dalykas. Balandžio pirmąją įsigaliojo ES piliečių iniciatyvos dokumentas. Ta iniciatyva padės stiprinti demokratiją ir labiau įtrauks piliečius į sprendimų primimų procesus. Be to, pranešėjas konstatuoja, kad mūsų komitetas ir e, ombudsmeno tarnyba puikiai bendradarbiauja kartu ir su peticijų komitetu. Aš manyčiau, kad mes puikiai bendradarbiausime ir toliau su Macmillan Scott ir su kitais šešėliniais pranešėjais. Jeigu kuris nors iš jų turėtų kokiu nors pasiūlymu dėl mūsų rengimo pranešimo turinio, mielai atsižvelgčiau į juos. Gegužės antrąją galite numatyti terminą, iki kada galite pateikti pakeitimus. Stiksiu uh, žodį vėl ponai Macmillan Scott. Dėkuoju, pirmininkė, aš didžiai e, pasižymėjau ponios Ždanokos išsakytas mintis. E, vaikų teisės iš tikrųjų e, nuo 94 metų yra ypatingo dėmesio centre. Man, aš manau, kad šio komiteto ir kitų komitetų veikla parlamente iš tikrųjų e, privedė prie daugelio poveikių e, į e, pagrindinių teisų hartiją įtrauktas taip pat ir vaikų teisės, ir tėvų teisės. Taigi aš aktyviai domiuosi šiomis problemomis, tame tarpe ir tėvų teisėmis. Šiandien kalbame ne apie pačią ataskaitą, bet apie paaiškinamąjį dokumentą. E, kolega visiškai teisingai paminėjo ekonominės krizės e, svarbą. Aš minėjau, kad šiais metais mes e, surenksime klausimų šiuo klausimu. Iš tikrųjų ir 2012 metų peticijose nemažai apie tai kalbama. E, pone Basesku yra šešėlinė pranešėja rengiant šį pranešimą. Aš tikrai ir su jie, ir su kitais šešėliniais pranešėjais ketinu bendradarbiauti į visiškai teisi, akcentuodama, kad ataskaitoje atsispindėtų pagrindiniai e, komiteto veiklos e, aspektai, e, renginiai ir pranešimai. E, Iš tikrųjų, ataskaita turi būti subalansuota, atsižvelgiant į visas kryptis, visus, e, visas e, e, spaudimo sritis. Esu atvirai nusteikęs visiems tiems klausimams, bet ataskaitoje reikia atsispindėti, kad šis komitetas yra pasiekęs tikrai nemažų pergalių. E, ši ataskaita bus paskutinė mūsų kadencijoje prieš naujus rinkimus. Ir todėl aš noriu susitelkti ties e, tais asmenėmis, kurie komitete yra nuveikę labai daug, e, stengdamėsi, kad žmonių gyvenimas pasikeistų į geresnę pusę. Dėkoju ponui Makmilan Skotui. Kaip jūs ir sakėte, mes atsižvelgsime į kolegų pasiūlymus. E, dabar e, šio ryto posėdį baigsime, o po trumpos pertraukėlės pradėsime koordinatorių posėdį.